Šveicarijos delegacija šį dalyvavo 33 ES Šveicarijos tarp parlamentinės asamblėjos sesijoje, posėdėje ir įvyko puikios diskusijos su kolegomis iš Europos parlamento. Mes nuoširdžiai tikimės, kad tai leis išspręsti dabartinį